Buongiorno a tutti colleghi. Labas rytas, gerbiami kolegos. Norėčiau pasveikinti pona Velen iš komisijos, taip pat pona Rok taip pat norėčiau pasveikinti. Pradėkime mūsų darbus ir pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas tai yra Komisijos pranešimas dėl telekomunikacijų reguliavimo poveikio įvertinimo. E, visų pirma, suteiksime žodį komisijai. 15 e, minučių bus skirta ponui Velen. Toliau leisime pasisakyti e, ponui Ferafokulius ir po to ponui Kastiljo. Taigi, E, norėčiau priminti, kad šioms diskusijoms yra skirta viena valanda, po to bus e, balsavimai ir siūlyčiau visiems laikytis nustatytų terminų. Taigi prašome komisijos atstovui. Labas rytas visiems. Iš tiesų pabandysiu tikrai sutilpti į man skirtą laiką, kad liktų laiko ir diskusijoms. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį į pirmąją skaidrę kokie yra mūsų pasiūlymo tikslai. Greičiausiai jie yra pažįstami e, šiam komitetui, tačiau yra naudinga juos dar kartą pristatyti, kad geriau būtų galima suprasti, kaip e, mes na, ketiname siekti šių tikslų. Taigi, pagrindinis tikslas yra, aišku, mūsų bendros rinkos e, kūrimas žvelgiant iš vartotojų ir tiekėjų perspektyvos. Ir šiuo atveju reikėtų past, e, paminėti, kad e, šis tikslas, e, integrac, integravimo tikslas bus siekiamas palaipsniui. Komisija dėjo visas pastangas, kad būtų atsižvelgta egzistuojančius teisės aktus. Kitaip tariant, e, atsižvelgėme 2009 metų direktyvą, taip pat ir į kitus e, reglamentus, kurie, pavyzdžiui, reglamentuoja e, roamingą. Be to, mes atsižvelgėme į, ir į kitus šaltinius, tačiau esame įsitikinę, kad konkurencingumo principai, kurie yra įtvirtinti tuose minėtuose teisės aktuose yra patys svarbiausi, e, galvojant apie rinkos reguliavimą ir mūsų požiūrį į tai. Laikomės nuomonės, kad reikia daugiau veiksmų tam, kad būtų užtikrinta prieiga prie interneto, vadovaujantis tais principais, kurie leistų mus užtikrinti inovacijas. Dažnai vyksta diskusijas e, dėl e, konsolidavimo sektorija, o mes norime užtikrinti, e, kad būtų pasinaudota masto ekonomikos potencialu ir kad tą potencialą jaustų galutiniai vartotojai dėl konkurencijos šiame sektorėje. Tačiau, aišku, mes nenorime, kad tai turėtų kažkokių neigiamų pasiekmių paslaugų teikėjams. Jie galėtų vadovautis tais E, ekonominiais modeliais, kurie jiems yra priimtime, priimtiniausia. Ir aišku, mes norėtumėm, kad jie galėtų tęsti veiklą ir pagal mūsų pateiktą pasiūlymą. Galiausiai komisija laikosi nuomonės, kad mes numatome minimalius reikalavimus tiek e, kalbant apie komisijos e, įgaliojimus spektrų paskirstimo srityje, tiek e, kitų dalykų atžvilgių, tačiau dar kartą kartuoju, kad e, tai nėra tas reglamentas, kuriuo mes siekiame kažkokio centralizuoto harmoni, aukšto harmonizavimo. Tai yra pasiūlymas. E, kuris lyginant su kitais teisės aktais e, buvo rengiamas trumpą laiką, tačiau nepamirškime tuo, kad vyko taryboje šiuo atžvilgiu jau diskusijos kovo mėnesį ir mes dėjome visokiojo pastangas, kad būtų galima pasinaudoti tomis konsultacijomis, kurios jau įvyko, pavyzdžiui, dėl atvirojo interneto. Mes stengiamės pasinaudoti jau atliktais darbais. Dėl BEREK, taip pat ir dėl autorizacijos režimų, E, taip pat e, mes e, konsultavome su vairiais suinteresuotais asmenimis. Pavyzdžiui, 2011 metais buvo įtraukti į diskusiją vairius e, asmenys susijęs su įvairiomis skaitmenimis rinkomis. Taip pat tęsime ir tolesnį dialogą su Radio Spektro darbo grupe. Buvo organizuoti atvirojo pobūdžio e, sustikimai e, Europos parlamente, taip pat ir telekomunikacijų E, taryboje ir buvo atlikta e, komisijos užsakyta studija pereitais metais. Taigi šis pasiūlymas e, pasiekė teisėkuros proceso dalyvius E, pakankamai greitai, tačiau mes tikimės, kad sugebėjome atsižvelgti į visų suinteresuotų asmenų nuomonės, žinome, kokie yra jų pozicija ir tai, koks galėtų būti šio pasiūlymo poveikis jiems. Dabar, kalbant apie mūsų pasiūlymą, tai mes suprantame, kad šiuo metu e, Europos telekomunikacijų rinkoje egzistuoja didžiulė fragmentacija nepaisant egzistuojančių teisės aktų šioje srityje. Ir mes e, galima suskirstyti e, visus teisės aktus, tiksliau fragmentacijos tipus, į keturias grupės. Visų pirma, fragmentacija atsiranda dėl pačių telekomunikacijų e, paslaugų teikėjų, dėl e, sąlygų ir reguliavimo požiūrio kuriuo turi jie e, vadovautis. Pavyzdžiui, gaunant leidimus, toliau matome, kad yra ir kitų fragmentacijų, kurios atsiranda, pavyzdžiui, dėl e, dažnio paskirstimo, plačiojuoščio ryšio atžvilgių. E, E, ir būtent dėl tokios fragmentacijos e, lėtėja ir infrastruktūros dėgymas. Matome, kad skiriasi ir sąlygos, pagal e, kurias operatoriai gali naudotis fiksuotų tinklų, kuris yra reglamentuojamas ir dėl tos priežasties ne visada operatoriams lengva tomis pačiomis sąlygomis prieiti prie rinkos. Taip pat rinka yra fragmentuota, e, atsižvelgiant į tai, kaip yra įgyvendinamos galutinių vartotojų e, teisės pagal įvairius e, teisės aktus. Taigi ir šioje srityje išvelgiame fragmentaciją. Aš norėčiau tiesiog atkreipti jūsų dėmesį į tuos įrodymus, kuriuos mes surinkome ir Kaip matote, e, galvojant apie galutinius vartotojus ir kainas, yra e, didžiulė e, fragmentacija, kuri kartais, pavyzdžiui, lyginant mažiausias ir didžiausias kainas, gali siekti netgi 100 procentų. Ir kai mes E, galvojame apie bendrą rinką, kuri mūsų manimų leis e, šiek tiek suvienodinti kainas, e, turime pripažinti, kad greičiausiai kainų suvienodinimas nebus, nevyk, nevyks taip, kad kainos mažės. Tiesiog bus greičiausiai linkstama prie konkurencingiausios kainos atsižvelgiant į padarytas investicijas ir e, ten, kur tų investicijų kaštai yra mažesni, galutiniai vartotojai moka ir mažesnę kainą už gaunamą paslaugą. Šioje skaidrėje matote, kokia yra situacija dėl 4G tinklo e, Europos Sąjungoje ir JAV E, kai, kur, kai kuriais atvejais karal, e, Jungtinės Amerikos valstijose 4G ryšys apima netgi 94 procentus teritorijos, o tarkim Europos Sąjungoje šis skaičius kartais e, siekia tik tai 30 procentų. Ir akivaizdu, kad išlaidos, kapitalo išlaidos Europoje yra mažesnės taip pat yra daug ir mažiau investuojama Europoje ir tai verčia mus sunerimti. Norėčiau perėti prie kitos skaidrės, e, kuri parodo, kokie yra skirtumai e, dėl kapitalo investicijų e, Europoje ir Junktinėse Amerikos valstijose bei Azijoje. Pastarusios pažymėtos raudonas spalva, o mėlynas spalva pažymėta Europos Sąjunga. Galiausiai norėčiau pateikti Jums e, kitus gra grafikinius įrodymus, e, su kokiais iššūkiais mes e, susidurėme pramonėje. Kitaip tariant, pajamos, kurios gauna operatoriai, yra didelės tačiau jos e, nuolatos mažėja. Jeigu pažvelgsite į kairę šioje skaidrėje, matysite, kad čia yra pateikiami duomenys apie tai, kokią sumą e, e, yra gaunama už balso pašto paslaugas ir taip pat kiek pajamų yra gaunama, pavyzdžiui, už E, duomenų teikimo paslaugas. Kaip matote, skirtumas yra labai didžiulis ir tokia informacija yra labai svarbi e, teikiant mūsų pasiūlymą. Kitaip tariant, mes turime e, stiek, stengtis operatorius taikyti tokius ekonominius modelius, kurie leistų jiems nesumažinti savo gaunamų pajamų. Tačiau e, žinote, kad pokyčius išgyvena ne tik tai mūsų operatoriai, tačiau tokia tendencija yra matoma ir globaliu mastu. Kitaip tariant, ES įmonės dalyvauja dinamiškoje rinkoje ir e, susiduria su tais pačiais iššūkiais kaip ir e, kiti rinkos dalyviai. Dabar pereikime prie kitų veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti. Uh, įvertinant poveikį, tai yra subsidiarumas, proporcingumas, tai yra patys esminiai principai, kuriuos, kuriuos reikia vertinti. Kai yra kalbama apie teisės aktą e, skirtą e, rinkai, aišku, tam tikri fragmentacijos klausimai gali būti išspręsti per harmonizavimo priemonės. Tačiau mes turime suvokti, kad šiuo atveju nenorime e, primesti konsolidavimus į sektoriui. Tiesiog norime leisti tiems e, operatoriams, kurie nori plėstis, tai padaryti ir nesukurti ir kad jiem, jie įgyvendinami tą plėtrą susidurtų kuo galima sumažesnių skaičių e, kliučių. Kitaip tariant, mes savo teisės akto pasiūlymų tikrai nenorime e, e, siekti totalaus harmonizavimo, paliekame labai daug laisvę valstybėms narėms ir dėl dažnių paskirstimo, ir dėl rinkliavos dalykų, dėl autorizavimo režimo. Mes pateikėme savo pasiūlymų, tačiau uh, E, daug teisių dėl e, reguliavimo numatome valstybėms narėms. Dabar, jeigu pereisime prie pačio poveikio įvertinimo ir konkrečių tikslų įvertinimo, tai štai matote lentelę, E, kurioje, kaip ir įvardinau, yra keturios problemos, keturios rytis, kurios yra vis dar fragmentuotos ir būtent jų atžvilgių mes norime imtis veiksmų, kad operatoriai galėtų e, veikti tarp valstybinių mastų, o vartotojai turėtų iš to naudos. Taigi mes įvertinome įvairias opcijas, e, kaip yra įprasta E, pirmoji opcija būtų tokia, kas būtų, jeigu nieko nebūtų daroma. Antra opcija, jeigu būtų darom įmamasi veiksmių atskirų tikslų atžvilgių. E, kaip matote, antroji opcija tai yra tiesiog e, teisės akto pasiūlymas. O trečioji opcija yra ambicingiausia ir Čia jau būtų siūloma netgi sukurti ES reguliavimo tarnybą ir dėl autorizavimo, ir dėl dažnių paskirstimo. Galiausiai e, komisija priemė sprendimą, kad nors trečioji opcija yra e, patraukli, tačiau nebūtų įmanoma jos įgyvendinti per pagėdaujamą laiką. Bet, bet to, na, galbūt tas e, centralizavimo pasiūlymas neleistų mums e, pasiekti tikslų taip e, sparčiai, kaip mes pageidautume. Be to reikėtų pagalvoti ir apie pačias rinkas, kurios dažniausiai siekia vadovautis geriausiamis praktikomis ir E, vis dėlto ta trečioji opcija gali turėti neigiamų pasiekmių, kurios e, kitiems sektoriams, kurie yra susiję su telekomunikacijų e, rinkomis. Todėl mes įvertindami taip pat ir kaštus trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, nusprendėme šią opciją nesivadovauti šią opciją nesivadovauti ir atsižvelgiant į e, teisės aktą dėl roamingo ir dėl kitų teisės aktų ir atsižvelgiant taip pat ir rinkos e, dalyvių reakciją, manėme, kad e, Na, jeigu bus įgyvendinta, pavyzdžiui, antroji opcija, nauda būtų didesnė nei patiriami kaštai, kaip rodo ir duomenys šioje skaidrėje. Na ir galiausiai e, mes palyginome įvairiausias e, siūlomas opcijas. Galvojant apie tai, kokia bus galutinė nauda, per kiek laiko bus galima įgyvendinti įvairius scenarius ir atsižvelgianti tai pasirinkome antrąjį, antrąją opciją, antrąjį scenarių. Ačiū komisijos atstovui, dabar trys minutės ponui Kadavokulius iš Berek, prašome. Thank you. Uh... Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte mus į savo posėdį ir suteikėte galimybę pasidalyti kai kuriomis mintimis dėl žemino ryšio jungčių. Apskritai šis aktas yra pagrindinis, kuriuo bus skatinamas didesnis standartų suderinamumas. Berekas nebejotinai yra pagrindinė organizacija, kuri um, prisideda prie bendros rinkos stiprinimo ir geresnių stambesnioms investicijoms sąlygų sudarimo mes kaip reguliuojanti institucija kiekvieną dieną susidarėme su visais tai sunkumais, kurie iškyla sektoriuje ir taip pat su taisyklių atotrukiu. Nebejotinai šis rytis tai yra dar viena paskata ekonominio augimo, kurią reikia geriau išnaudoti, reikia, jį reikalinga tam, kad būtų užtikrintos ekonominės plėtros sąlygos ir kad būtų prisitaikyta prie besikeičiančios aplinkos. Ir pana Šapmen pranešimas šiuo atveju tikrai labai svarbus bet mes um, neturėtume įsivaizduoti, kad telekomų rinka yra vien tik neigiamo, po, e, neigiama rinka. Berekas mano, kad šis poveikio vertinimas nepakankamai įvertino įvairiaus veiksnius susijusius su sektoriaus įmonių veikla. Be kita ko, turiu galvoje operatorių veiklos sąlygas, finansinės sąlygas, taip pat egzistuojančius mokestinius e, režimus, tai, tai, tai įstatymus, kurie reglamentuoja mokestinius reikalus bei rinkliavas. Kadangi neturiu daug laiko, tai aš um, ne siplėsiu per daug ir detaliai nenagrinėsiu paties pasiūlymo, bet pasidalysiu kai kuriomis mintimis susijusiamis su poveikio E, vertinimų. Kalbant apie plačiajuošio tinklo skvarbą, tai galima pasakyti, kad Europa ir Junktinės Amerikos valstijos pasižymi panašias skvirptimi, tačiau europiečiai naudojasi didesnė tinklo sparta ir mažesnėmis e, duomenų perdavimo kainomis. Taip pat egzistuoja tam tikrų abejonių ir susirūpinimas dėl skirtingų kainų Amerikoje. Pasiremsiu amerikiečių atliktų tyrimų, kuriuo buvo bandoma palyginti jungtinių valstijų ir Europos bei kitų pasaulio žemynų kainas. Taigi, Jungtinėse Amerikos valstijose kaina gali skirtis labai stambiai. Pavyzdžiui, trejopo pasiūlymo atveju kaina gali skirtis atskiruose miestuose tris kartus. Taigi kainų įvairovė nėra išimtinai europinis rūpestis. Dabar dėl tinklų plėtros. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Berikas šimtų procentų remia tikslus ir tolesnės investicijas tam, kad būtų sukurtas ne tik tinkamas taisyklių suderinamumas, leidžiantis vieningai veikti visoje Europoje, bet ir tam, kad galėtume aptarti ir novatoriškas reguliavimo priemonės. Tačiau patikėkite, kad investicijos nėra išaldytos ir nėra taip sunku padaryti naujos kartos tinklai yra nuolatos plėtojami pačių įmonių ir labai sparčiai. Ir e, todėl operatoriai investuoja. Optinio kabelio e, tiesimas Europoje įgyjo didžiulį pagreitį palyginti su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir tai gali Ir tai galima e, aiškiai matyti iš pasaulinių organizacijų surinktų statistinių duomenų. Ir baigdamas noriu pasakyti dar vieną dalyką. socialiniai tinklai, e, Google naršyklės. Mes norėtume turėti atitinkamus europinius produktus, bet tai nėra faktiš ir tai yra tiesiog dabar svajonė, nes visos mano paminėtos, e, visi mano paminėti tinklai yra stambių monopolinių įmonių nusavybė šiuo metu. Atsiprašau, atsiprašau kolegos dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, jūs e, Bereko atstovui sakėte, kad jam skiriamos penkios minutės pasisakymui, bet jūs pabandėte jį nutraukti po keturių minučių. Ar tam buvo kokia nors priežastis? Aš suteikiau tris minutės, o ne penkias. Aš kiekvienam kalbėtojui skiriau tris minutės. Bet aš girdėjau, kad tai yra penkios minutės, labai atsiprašau, aš matyt neteisingai išgirdau. Na, galbūt buvo neteisingai kažkas išversta, tačiau bet kuriuo atveju mes suteikėme e, prelegentui galimybę kalbėti keturias minutės, o dabar žodis poniai Pilar pirmininkė, nežinau, ką iš tikrųjų sakėte, bet tikiu abiems ir pirmininkė, ir gerbiamų kolega Čelzu Čičesteriu. Bet iš tikrųjų uh, e, tikėtis reikia, kad Berek turės galimybių daugiau pasakyti, nes uh, jis vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir mes uh, turime visuomet numatyti galimybę jums pasakyti visose diskusijose. Poveikio vertinimas. Nukentėjo nuo tų pačių problemų, kaip ir komisijos teisėkuros pasiūlymai. Mūsų komitetas jau daug išsakė kritikos įvairia pusės nuo pat pradžių. Komisijos narė vicepirmininkė, kurios pateikė pasiūlymą, atvyko pas mus paaiškinti jį pristatyti. Tada jau išsakėme mm, savo nerimą dėl problemų. E, viskas daroma labai greitai ir dėl to skubant gali kilti sunkumų. Pats tekstas yra nepaprastai sudėtingas. Manau, kad galvodami teisės aktą galėjome parengti paprastesnį, glaustesnį tekstą. E, o kitas dalykas yra laikas. Poveikio vertinimas nukentėjo nuo panašių problemų. Bet dėl poveikio vertinimo norėčiau pasakyti štai, kad pirmiausiai yra nemažai elementų, e, kuriuos paminėjo e, einantis direktorius e, pareigas ponas Vilandas, pavyzdžiui, dažnis, dažniai. Jau nemažai šioje srityje yra atlikta vertinimų poveikio Mes raginame geriau koordinuoti veiksmus, sumažinti fragmentaciją dažnių srityje, bet jeigu kalbėsime apie ES pasą, tai yra naujas elementas, kuris reikalauja labai atidaus poveikio vertinimo. Ir Berek e, atstovas kalbė apie tai, egzistuoja skirtingos reglamentavimo sistemos, e, skirt skirtingi mokestiniai dalykai, mokesnės sistemos ir mes turime labai kruopštaus poveikio vertinimo tikėtis. Kaip sakiau, tie dalykai yra visiškai nauji. Aš galėčiau pakalbėti apie ir kitus elementus, bet tuo gal ir apsiribosiu. Tik pasakysiu, kad parlamentas yra davęs įsipareigojimą per mūsų komitetą dirbti toliau šioje srityje ir patvirtinti e, balandį per plenarinę sesiją pasiūlymą. Aš kaip pranešėja ir šešėliniai pranešėjai taip pat e, to sieksime. E, taip pat ir IMKO komiteto pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, jų indėlis bus labai svarbus vartotojų, interneto naudotojų E, apsaugos srityje. E, kadangi skubame, tai yra tam tikrų klaidų padaryta, tačiau vis tik tai yra ir privalumų dabar turėtume e, dirbti, siekti rezultatų prieš pradedant pagrindų direktyvos peržiūrą. Tai neišvengiama ir turėsime atlikti labai išsame peržiūrą. Labai daug ką reikės išnagrinėti. Tačiau 16 metais ir dar vėliau, jeigu bus atlikta ta peržiūra, jau 18 metais e, gyvensime, kai bus įdėktos naujos priemonės. Nežinau, ar šis komitetas ar kas kitas turi pabrėžti, kad internetas neturi nei praeities, neturi nei ateities, bet turime galvoti apie ateitį. Bet ne, negalime dėlsti, reikia priimti greitai sprendimus. Kai kurie elementai yra naudingi ir įdomus, parlamentas e, turi nešti savo indėlį ir tą padarys. Ačiū. Ačiū, Pilar. Dabar žodis ponui Čičesteriui. Uh, and... Ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu padėkoti ponui Vilanui, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Tačiau aš uh, išgirdau, kaip jūs sakėte, kad buvo atsižvelgta į susijusių operatorių uh, nuomonę. Tačiau norėčiau pasakyti, kad aš girdėjau priešingą nuomonę kai buvo pateiktas um, paklausimas komisijai žodžių dėl uh, nesurinktų konsultacijų. Jūs kalbate apie minimalius valdysenos pakeitimus ir kompetencijos perdavimą iš uh, NRA centriniai institucijai. Jūs taip pat kalbate apie uh, naudos vertinimo priemonių visą rinkinį ir sakote, kad nauda, kuri bus gauta, sudarys apie 110 milijardų eurų. Norėčiau sužinoti, kokiais apskaičiavimo metodais jūs naudojositės. Taip pat norėčiau užginčyti jūsų teigiamus teiginius dėl rinkos susiskaldimo, atsižvelgiant į kai kuriuos kitus duomenis, pagal kuriuos stambiems operatoriams priklauso 60 procentų rinkos. Tai reiškia, kad rinkos susiskaldimas nėra toks jau didelis. Ir labai apgailestauju, kad jūsų nuomonė antras, antroji parinktis yra geresnė negu pirmoji. Ir tokiu būdu jūs nesuteikėte galimybės sėkmingai veikti rinkos dalyviams ir imatės pernelyg skuboto reglamentavimo. Tai e, kodėl toks skubatumas, kodėl labai įvairūs pasiūlymai yra tiesiog sumetami į vieną rinkinį, ką trūksa reglamentavimo. Labai sudėtinga yra nustatyti teikti, kad skubos tvarka šie teisės aktai turi būti priimami kaip teisės aktų paketas. Gal reikėtų, jeigu egzistuoja rinkoje spragos, priimti toms spragom likviduoti skirtus um, skirtus teisės aktus. Labai gaila, kad kai komisijai buvo pateiktas mano paklausimas žodžiu, aš pats nedalyvavau posėdį ir negirdėjau atsakymo, kurio tiesą pasakius ir nebuvo. Bet e, ketinu pateikti komisijai daugiau klausimų, nes tai, kas buvo pasakyta komisijos tuo tarpu, manęs netenkina. Pona Sodi. Dėkuoju, pirmininkė. Galėstauju, kad turime nedaug laiko ir negalėtume Um, negalime išsamei pakalbėti su mūsų dviem svečiais, kadangi yra daug niuansų susijusių su jų nuomonėmis. Ir būtų gerai, kad Berek atstovas galėtų pratesti savo analizę. Aš norėčiau pakalbėti apie skaitmeninį elementą. Jūs minėjote E, fragmentacija pas, e, paslaugų srityje, tinklų srityje, bet ką mes matome vietoje. Aš e, atstovauju Prancūzijos centriniai daliai, kaimo teritorijai ir ką mes matome vietoje. Istoriškai bėgant laikui mes uh, siek... mes E, kalbama visą laiką apie lygybę, visuomet, kai iškyla problema, kalbama apie lygybę, tačiau mes nesame lygus įteisinant mūsų teisės. Ir visą laiką mes gauname tam tikras e, paslaugas pavėlą 5, 10, 20 metų vėluojant. Ir e, taip pat su sveikata buvo elektra ir taip pat su keliais magistralėmis, o praeitie buvo tos pačios problemos, o šiandien kalbame apie skaitmeninę sritį ir tomis e, pačiomis problemomis, turime su tomis pačiomis problemomis. Mm, mano frakcija e, šio klausimu neturi vieningos nuomonės ir aš dabar keliu klausimą dėl logikos e, kaip mes galėtume užtikrinti ryšius tarp privataus viešojo sektoriaus, kad galėtume užtikrinti, kad ES piliečiai, kur be gyventų ES teritorijoje, gautų paslaugas. Šiandieną to nėra. Jūs minėjote trečią e, galimybę, jūs jos atsisakote, bet tai būtų klaida nacionalinės institucijos, berekas koordinatorius. Ką, ką iš tikrųjų tas berekas koordinuoja, derina? Operatoriai sako, kad siekiama ES tikslų, bet e, tarifai nustatomi nacionalinėse valstybėse, bet mes turime vadovautis rinkos logiką. Aš e, klausiu, kaip mes galėtume užtikrinti paslaugas, e, patikinti piliečius, kad jie jaustų pasitikėjimą. Mes turime suvokti, kad galimybė naudotis automagistralėmis taip pat ir skaitmeniniais privalumais paslaugomis yra teisė, kurią reikia užtikrinti visiems. Dėkoju ponui Odi ir norėčiau pateikti štai kokį pasiūlymą. Kadangi mes dar turime 15 minučių laiko, kaip ir prašė e, kolegos, norėčiau dar kartą suteikti žodį ponui Kardzokoliu iš Berek, kad jis e, sureaguotų į tai, ką pasakė kolegos ir pratestų savo mintis. Prašome. Thank you. Dėkuoju. Pirmiausiai, noriu pakartoti visiems komiteto nariams, pranešiai, šešėlėms pranešėjams, kitiems šio komiteto nariams, kad mes pateiksime jums santrauką mūsų analizės. Jau buvo išsiųsta medžiaga per konsultacijas, kurias pradėjo ponas Kastijo. Dar porą pastebėjimų, nors aš nenoriu labai uh, E, gilintis į tą atliktą analizę, kadangi trūksta laiko. Dėl e, fragmentacijos iš tiesų e, mobiliųjų ryšių operatoriai norėtų turėti, tie, kurie turi nemažai rinkos, E, yra susi... Pirmiausia, reikia kalbėti apie du e, didžiuosius operatorius, tai yra 25 milijonai. Tiek yra abonentų ir e, vis, kiekviena valstybė atspindi savo tradicijas. Mes nežinome, ką reikštų pokyčiai, nes fiksuoti kaštai yra susiję su vietos tinklais. Mes kol kas nematome, kad trūktų paslaugų, kurias e, didieji operatoriai galėtų pateikti rinkai. Nematome, kad tokių paslaugų trūksta. Tačiau Yra taip pat pavojų susijusių su proceso konsolidavimu, tai yra susijęs su um, dinamika um, ir sumažinimu, su sumenkinimu maž, po, mažųjų operatorių pozicijų. Buvo kalbama apie vieną leidimą švietimą Europos Sąjungoje. Berek e, parengė pasiūlymus apie tai, kaip mes galime sumažinti administracinę naštą operatoriams veikiantiems visose ES būtų verta panagrinėti šios pasiūlymus. Mes turime taip pat atsižvelgti į tai, kad Europos operatoriai veikiantis keliose rinkose pirmiausia turėtų e, suprasti, kad egzistuoja skirtingi teisės ir mokesčių režimai. Ir leidimų išdavimo procesas gali būti iš tikrųjų supaprastintas, tačiau nebūtinai tai e, reikš biurokratinę e, naštą. Mes ją sumažintume kaip tik ir įvestume daugiau aiškumo į rinką. Ir apsiribosiu tuo, kaip sakiau pradžioje, mes mielai pateiksime savo analizės rezultatus, bet kuriam e, šio komiteto nariui, jeigu tik tai jis to pageidautų. Mr. Vilam Frego. Ačiū dabar žodis komisijos atstovui. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, kolegai iš e, BEREK. Bent jau mes sutarėme, kad autorizacijos rytyje dar galime uh, tobulinti daugą. Po, mūsų požiūriai galbūt gali skirtis dėl to, kaip tai galima pasiekti, tačiau bent jau mūsų tikslai yra bendri. Jeigu leisite, trumpai norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Čičisteris, kuris kalbėjo apie mm, na, tą fragmentaciją ir jos mastus. Jeigu mes pasižiūrėsime į ES ir e, sukauptus duomenis, e, kalbant apie abonentus, matome, kad e, situacija tikrai yra kitokia nei JAV. Jeigu kalbame apie fiksuotą ryšį, vėlgi matome, kad na, galbūt šiuo atžvilgiu situacija nuo JAV nėra tokia skirtinga. Uh, Dabar dėl abonentų skaičiaus. Netgi jeigu e, kalbame apie e, kelis abonentus, kurie gyvena tam pačiame e, ūkyje, jie vis gali uh, pasirinkti iš kelių operatorių, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose, to, o to mes negalime pasakyti apie Europos Sąjungą. Ir kalbant apie Europos Sąjungos vartotojus ir jų galimybės pasirinkti, šioje srityje tikrai yra didžiulė fragmentacija dėl kon, kon, konkurencijos skirtinguose regionuose. Taip pat e, ta fragmentacija atsiranda ir e, dėl pačių operatorių veiklos, kaip jiems, pavyzdžiui, yra suteikiamos teisės į dažnius. Taigi Kaip matote, ne visi skaičiai gali mums atskleisti problemos e, realius mastus. Todėl mes norėtumėm atsargiai e, vadovautis tam tikromis prielaidomis. Tai yra, ka, kokia situacija e, yra nes dauguma problemų egzistuoja mm, nacionaliniu ligminiu. Ir dabar, kaip buvo sakyta, egzistuoja nacionalinės rinkos, kurių dydis e, skiriasi. Jeigu mes, pavyzdžiui, palyginsime e, Luksemburgą arba Vokietiją. Tačiau visi tie nacionaliniai tinklai, tinklai ir jų dizainas e, gali būti tobulinamas. O E, rinkos operatoriai veikiantis didesnė rinkose e, turi daugiau privalumų. Taigi matome, kad šioje srityje tikrai dar galima daug ką nuveikti ES mastu. Dabar dėl to, ką pasakė ponas Čičisteris. Aš jums e, e, turėčiau priminti, kas buvo rašoma Ekores ataskaitoje, e, kuria kaip viena iš ataskaitų mes e, vadovavomės. Na, jūs galite e, sakyti, kad mūsų apskaičiuota nauda yra tik tai um, pagal labai konservatyvų scenarijų. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsime į vairias ES rinkas, žiūrėsime, koks yra uh, juose konkurencijos lygmuo, geriausios praktikos, uh, matysime, kad mūsų pasiūlymas yra skirtas konkurencijai didinti, rinkos dinamiškumui didinti. Ir būtent e, siekiame, kad mūsų teisės aktas e, orientuotų į operatorius siekti e, kuo didesnį, naudotis kuo didesnio efektyvumo tikslais. Kaip ir matote iš skaidrių, yra tikrai teigiamų mm, poslinkių kai kuriuose ES rinkose, kur veikia daugiau rinkos operatorių nei kitur. Toliau e, pono Audy klausimas dėl sąskaitų faktūrų yra labai aktualus. Na, kalbant apie mūsų teisės akto pasiūlymą ir kalbant apie dažnius, mes e, siūlome labai konkrečiai, kad valstybės narės galėtų uh, E, nustatyti sąlygas, kuriomis turėtų vadovautis operatoriai ir formuoti geriausias praktikas. Taigi, kalbant apie dažnių paskirstimą, tai galėtų būti, na, kaip ir e, priemonė skatinti e, tinklų dėgymą nutolusiose vietovėse, kaimo vietovėse ir panašiai. Toliau dar vienas dalykas E, kurį norėčiau paminėti ir kuris buvo aptartas vakar šiame komitete, tai yra komisijos pasiūlymas dėl e, plačiajuoščio tinklo dėgymo kaštų mažinimo. E, ši priemonė yra konkrečiai skirta tos, toms zonoms, kur pavyzdžiui rinkos dalyviai neinvestuotų Toliau dėl konsultavimo. Aš e, nenoriu pasakyti, kad tos konsultacijos buvo vykdomas kažkaip e, skubotai, bet e, turime savų žinių apie sektorių, palaikome nulatinius ryšius su suinteresuotais asmenimis, pavyzdžiui, su Berek buvo organizuotas susitikimas e, birželio mėnesį, galiu pateikti ir kitų pavyzdžių, pavyzdžiui, apie diskusijas, kurios buvo inicijuotos dėl e, pradinio mūsų pasiūlymo varianto. Taigi Kitaip tariant, mes e, bandėme pakeisti mūsų komisijos teisėkuros pasiūlymą atsižvelgdami į tai, ką pasakė suinteresuoti asmenys. Taigi, e, nuo e, konsultacijų pradžios išgirdome labai daug nuomonių, ir bandėme į jas atsižvelgti. Aišku, tai nereiškia, kad visi gavo tai, ko norėjo, bet bent jau mes žinome, kokia yra tų suinteresuotų asmenų nuomonė ir pozicija. Toliau dar vienas pastebėjimas dėl veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti. Akivaizdu, kad reglamentas e, neužtikrins vieno ar kito sektoriaus uh, E, funkcionavimą. Tai yra tik tai viena iš priemonių e, tą sektorių paveikti. Todėl mes manome, kad e, mūsų pateiktas pasiūlymas neturėtų įtakoti, pavyzdžiui, fiskalinių dalykų, mokestinių dalykų, bet mes atlikdami poveikio įvertinimą matome, kad yra tam tikrų pokyčių e, skirtumų ES, kurių negalima tiesiog paaiškinti išorės veiksniais. Kai kurios ES valstybės išgyvena labai sudėtingus laikotarpius nuo 2008 ir 2010 metų, kai e, tapo akivaizdesni e, krizės pasiekimai. E, E, tapo akivaizdesnės krizės pasakmės, bet kai kuriais atvejais tikrai e, jungti, e, Europos Sąjunga ženkliai skiriasi nuo Europ... Jungtinio Amerikos valstijų ir na, tų skirtumų kartais nes negalima objektyviai paaiškinti. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Rola. Ačiū, o dabar norėčiau su žodį suteikti poniai Pilar. Eh, na kągi, Noriu padėkoti ponui Vilandui, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Taip pat noriu padėkoti ir Bereko atstovui. Turiu pasakyti, kad dabar tik pradedame šią diskusiją ko savo komitete. Todėl nebejotinai turėsime ir kitų galimybių apsvarstyti įvairius aspektus. Ačiū. Grazie, Pilar. Ačiū, Pilar. Ačiū ponui Velan. Ačiū ponui Rotsokolo. E, mes aptariame telekomunikacijų paketą, atsisveikiname su e, mūsų svečiais ir pereisime prie balsavimo. Bene, siamo tutti presenti. Atrodo, visi susirinkote. Prašome užimti savo vietas. Perikime prie balsavimo. Šiandieną visų pirma balsuosime dėl Prust pranešimo, dėl Kars 2020. Prieš perinant prie balsavimų, e, pabandy, pažiūrėkime, ar veikia mūsų įranga. Taigi, balsavimas pradedamas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Viskas veikia, tad galima pereiti prie balsavimų. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 E, pamiršau pasakyti 21 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Nes prašote pasitikslinti, taigi kas už. Vasavimas baigtas. 43. 22 pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 25, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 26, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 39. Pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 40. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 43. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta.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 50-51 kartu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 53, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 54, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 12, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 58, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 60, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 68. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 69. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 71. 72 kartų, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 73. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 74. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 161, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 89 kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 94. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 95. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 97. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 98 antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 102, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 19, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 104 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 13 e, kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 109, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 14 Kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 113, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 114, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 115, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 116, kas už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 kas prieš, susilaikė atmesta. 124, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 125, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 126, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 17 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 55, e, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Aš 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 148. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 136. Kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 150 ir 151 kartu, kas už, Kas prieš, susilaikė, atmesta. 152. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 153. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 154, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 155, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 162, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 164 kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 165 ir 166 kartu, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 167 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 171 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 169, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 6, e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 21, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 175, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 187 ir 188 kartu, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt antras. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pirmas Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečias. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas. Kas už, kas prie, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Šeštas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame dėl viso pranešimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 37 už, 5 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Šiuo klausimu balsavimas yra baigtas. O dabar galime pereiti prie kito pranešimo. Sėdo į Alabar pranešimo dėl Berek. Ar visi pasirengę? 21. E, kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 33. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 34D. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dėl 38. E, ponios Trautman E, pakeitimo yra pateiktas e, pasiūlymas pakeisti jį žodžiu. Prašome. Buvo Kartu su ponė Tikau, e, kuri yra taip pat autorė, mes patikėme šį pasiūlymą, aš nemanau, kad reikia kartoti, kas ten parašyta, tikriausiai visi matote tekstą ir prašau kolegų pritarti. Ar niekas neprieštarauja tokiam dalykui, taigi 38 kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 kas už kas prieš, susilaikė patvirtinta. 40 D, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 41, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 42, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 43, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 44 D ir 45 D. Kartu kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 46 kas už, kas prie susilaikė patvirtinta. 47 kas už, kas prie susilaikė patvirtinta. 48 kas už, kas prie susilaikė patvirtinta. 50 D ir 51 D kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 52 kas už, kas prie susilaikė patvirtinta. 53 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 54. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 55. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 56. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 61. D. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 62. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Ir antras, trečias ir penktas pakeitimai. Kartu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Devintas, kas už, kas prieš e, susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 14 D ir 15 D, kas už, jie susilaikė patvirtinta, 17 e, D, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 18 D, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar prie biudžeto. E, pirmas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, antras, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, trečias, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, penktas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, šeštas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš. Sveikiname nuomonės referentą. Ir galime perėti prie kito klausimo, tai yra ponios Vicky Ford nuomonės. dėl anglės dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų plėtros ir taikymų Europoje. Taigi, visi pasirengę. Antras. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pirmas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trečias. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Penktas. Kas už? Kas prieš? E, susilaikė atmesta. Šeštas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Septintas. Kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta, aštuntas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, devintas, tiksliau dešimtas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, septynioliktas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, aštuonioliktas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, devynioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 20 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 21 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 23 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 24 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 25 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikslinkime dėl 25 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 35 už, 7 prieš, 2 susilaikė. Patvirtinta. 26. Ne. Antras kompromisas, kas už. Atsiprašau, aš susipainiojau. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trisdešimt antras. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 33. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 38. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 39. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 40. Kas už, Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 41. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 45. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patmesta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 53. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 56 ir 7 kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 58. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta, 59 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 60 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 61 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl visos nuomonės. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 39 už, 5 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname nuomonės referentę ir pereikime prie paskutinio mūsų klausimo balsavimo metu. Balsuosime dėl dviejų klausimų žodžių kuris vienas iš jų yra skirtas tarybai, o kitas komisijai. Tačiau balsavimas bus vienas. Taigi balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 44 už, vienas susilaikė, pritarta. E, sveikiname kolegas. Mūsų balsavimai yra baigti sparčiai ir efektyviai. Už tai norėčiau jums visiems ir padėkoti. Dabar, kas norėtų išeiti iš posėdžių sąlygos, iš posėdžių salės turėtų tai padaryti nedelsiant ir tam jums skiriu tik tai tris minutės. Allora chiedo ai colleghi di prendere posto. Gerbėmėjai kolegos, prašome užimti savo vietas. Sur la Corée, Chiedevo ai colleghi se erano d'accordo, eh, siccome la collega Noriu pasiteirauti, kadangi du kolegos turi atvykti iš Jungtinės karalystės, štai ir dabar yra pakeliu į salę, tai šiek tiek gal sukeiskime tvarką. Ponas Tosinovskis, jeigu yra pasirengęs, aš jums suteiksiu žodį, kad trumpai pristatytumėte, e, kaip vyksta trišaliai dialogai. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, e, trialogas dėl plačiajuošio interneto tinklo pagal SIF programą turėtų vykti šį vakarą. Tai bus antrasis trejato susitikimas ir per tą laiką išaiškėjo daugelis techninių aspektų. Ir manau, kad e, tikrai Parlamentas, taryba ir komisija dėl daug ko sutarė. Tačiau yra trys sritis, kuriuose problemos, tikiuosi, šios dienos susitikime bus išspręstos. Ir manau, kad tikrai yra galimybė suderinti tuo tarpu skirtingus požiūrius ir mes tikimės, kad um, šiandien bus jau paskutinis dėrybinis susitikimas, nes daugelį mėnesių iki šiol svarstame įvairiausius pakeitimus, iš esmės susijusius su lėšų iš biudžeto skirimo klausimais. Dabar dėl plačiajuošio interneto tinklo tai nuo 10 iki 1 milijardo eurų buvo sumažinta biudžeto eilutė ir tikiuosi, kad šį vakarą kartu su komisija bei taryba mes sugebėsime baigti šias dėrybas. Nors, aišku, sunku nuspėti, koks bus posėdžio rezultatas. Tačiau galiu pasakyti, kad visi tikrai stengiasi surasti bendrą vardiklį ir noriu ypač padėkoti teisės tarnybai bei visiems įtrė komiteto kolegoms, nes tikiuosi, kad šį vakarą mūsų darbas vainikuosis sėkme. Dėrybos e, šiuo klausimu vyksta jau kurį laiką. Jūs žinote, kad komitete mes balsavome beveik prieš keletą mėnesių dėl atitinkamo pranešimo ir šiandieną tikiuosi, kad galėsime galiausiai perduoti pranešimą plenariniai sesijai, kurios metu dėl jo bus balsuojama. Tiek galiu pasakyti ačiū. Ačiū kolegai. Norėčiau Jums pateikti šiek tiek informacijos e, apie sprendimus, kuriuos priemė koordinatoriai Priminsiu, kad koordinatorių posėdis įvyko vakar. Ir e, kalbant apie atserą kontaktinę e, grupę, buvo priimtas e, sprendimas kreiptis į Europos parlamento narius, kad būtų organizuojamas bent jau vieną kartą kontaktinės grupės susitikimas ir to sustikimo metu būtų pristatoma ACER e, veiklos ataskaita. Tai tiek būtų dėl ACER. Toliau buvo priimtas sprendimas e, organizuoti viešuosius klausimus, viešuosius klausimus dėl e, atitinkamos programos ir tas, e, tie viešoji klausimai turėtų būti organizuojami lapkričio 9 dieną ir toks e, sprendimas buvo patvirtintas. Toliau dėl brandolinės saugos e, buvo taip pat šis klausimas aptartas ir priimtas sprendimas dėl šiltnamio dujų klausimo pranešimą renks EPP Toliau, dėl mūsų organizuojamų kelionių. ITRE komitetas 26-30 e, e, rūpjūčio dienomis e, organizavo išvyką, kurioje dalyvavo Pilar de Kastilijos, taip pat ponas Langer iš EPP frakcijos. E, taip pat ponė Ercoka, Kresmant ir Matijas. Taip pat šioje delegacijoje dalyvavo ir sekretoriato atstovai ponas Bayer, e, ponas Lesniak. E, ši delegacija, kuriai aš vadovavau, vyko į Koreją ir tos mm, misijos metu mes turėjome galimybę apsilankyti Samsung e, gamykloje ir mm, to vizito metu mes e, galėjome susipažinti su šios e, įmonės svarba Korejai, taip pat ir mm, platesniam kontekstui, pavyzdžiui, vakarų pasauliui. Taip pat mes susitikome su regionės asamblėjos komitetu kuris yra atsakingas už pramonę, už energetikos sektorių. Taip pat sustikome su pramonės ministerijos bei tyrimų bei mokslo ministerijos atstovais. Na, mes kalbėjome apie naujasias uh, politikas, kurios yra skirtos e, užimtumui ir ekonominiam augimui skatinti. E, po to mes sustikome su Korejos priekybos rūmų atstovais ir kalbėjome apie glaudesnius priekybos e, santykius, atsižvelgianti tai, kad neseniai buvo pasirašyti laisvos priekybos susitarimai e, tarp Pietų Korejos ir ES. Toliau mūsų vizitas tęsiasi e, Japonijoje, buvo organizuota labai daug sustikimų ir šioje šalyje mes e, buvome dvi dienas. Susitikome su nepriklausomos Fukushimos avarijos tyrimų darbo grupės atstovais, E, nes jie atliko e, tyrimą ir mūsų su e, tyrimo rezultatai supažindino. Ponas Tanaka jau kalbėjo apie Japonijos brandulinės saugos lygį ir taip pat buvo organizuotas susitikimas su juo Japonijoje. Taip pat mes susitikome su Fukushimos brandulinės elektrinės vadovu Teko kad galėtumėm geriau įsivaizduoti esamą parengtą veiksmų planą, e, skirtą atei būsimiems metams. Taip pat buvo susitikimas, e, buvo organizuoti ir kiti e, susitikimai, kurių metu mes supratome, kad yra labai daug bendrumų tarp Horizontas 2020 ir atitinkamos Japonijoje gyvenamos E, mokslinių tyrimų programos. Supratome, kad yra labai daug sričių, kur Japonija gali bendradarbiauti su ES ir šiuo atveju kalbu ne tik tai apie tyrimų sritį, tačiau ir apie kitas sritis. Kalbant apie brandulinį saugumą, mes e, susitikome su e, brandulinės saugos agentūros atstovais, ta agentūra yra nepriklausoma, susitikome su kontrolės centro atstovais, ir taip pat e, e, apsilankėme to centro patalpose. E, šis centras yra atsakingas už pramoninės nelaimės ir taip pat sustikome su buvusiu ministrų pirmininku NATO, NATO Kang, kuris pristatė savo požiūrį į esamą situaciją brandulinės energetikos rytyje mums, mes parodėme, kad mums labai įdomi pateikta informacija. Na ir šios kelionės pabaigoje galima konstatuoti, kad e, tikrai e, ši kelionė buvo labai naudinga, E, todėl kad pati programa buvo labai e, kaip ir išsubalansuota, nors ir buvo numatyta labai daug sustikimų. Jeigu kolegos nori daugiau gauti informacijos apie mūsų kelionę, taip pat ir jeigu norėtų susipažinti su dokumentais, kuri, kuriuos mes atsivežėme iš Pietų Korejos ir Japonijos, gali kreiptis į sekretoriatą. Taigi, jeigu jums e, yra naudinga, galite prašyti šių dokumentų iš sekretoriato. Ir tu, tu, tokiu būdu galėsite mm, geriau susipažinti su mūsų atliktais darbais. Jeigu kolegos, kurie dalyvavo delegacijoje, norėtų pasisakyti, prašome jiems suteiksiu žodį. Jeigu ne, tada siūlyčiau grįžti prie mūsų darbo atvarkės. Ne, tiksliau, aš norėčiau uh, E, perėti prie paskutinio darbo tvarkės punkto. E, ponas Kozanovskis apie tai jau kalbėjo ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Valijan. Poniai Valijan, kad jie pristatytų informaciją apie vykstančius trišalius dialogus. Prašome. Sorry, chair, you, you said about the trialogue or about... Ar apie elektroninį skambutį, tai yra skubios pagalbos e, skambutį ar apie trišalės darybas, apie ką norėtumėt, kad aš pakalbėčiau? Na, kadangi mes jau užbėgome įvykiams už akių, pristatėme mūsų delegacijos į Koreją, į Japoniją rezultatus, tad siūlau dabar pereiti prie trišalių dialogų. Thank you, gracias, uh, so, dear colleagues, we successfully... Gerbiami kolegos, mes sėkmingai baigėme trišalės darybas dėl investicinių projektų energetikos infrastruktūroje, trišalės darybas antrasis. Reglamentas dėl e, informavimo, informacijos pertikimo komisija apie infrastruktūros energetikos projektus Europos Sąjungoje buvo jau aptariamas antrą kartą. Europos teisingumo teismas yra e, prieimęs sprendimo, kuris panaikino 2009 metų reglamentą ir parlamentui čia pavyko, jisai apskundė teisinį pagrindą. Naujame pasiūlyme turinys ir e, apreptis buvo identiški kaip ir anksčiau, tačiau parlamentas 2010 metais buvo patvirtinęs nemažai pakeitimų ir juos taip pat buvo atsižvelgta. Prieš dvi savaitės dėrybos baigė taryba ir rezultatai yra teigiami. Dėl e, dvigubos atskaitomybės prašoma, kad valstybės narėms netektų papildomos naštos, taip pat ir įmonėms dėl slaptumo e, priemonių jos sustiprintos taikymo sritis reglamento patikslinta, apima investicinius projektus į energetikos sektorių naftą, dujas, energetikai skantį energetiką iš atsinaujančių šaltinių, taip pat anglės, lignito, kogeneravimo projektus ir taip pat technologija susijęs su biodegalų gamyba ir anglės dioksido susijimo ir saugojimo technologijomis. Uh, E, numatyta peržiūrė 2016 metais ir tada bus galima praplėsti taikymo e, sritį, kad būtų galima įtraukti dujų gavybą, naftie, naftos ir anglių gavybą, taip pat e, su spaustų gamtinių dujų projektus numatyti slengstinės vertės vertės, tai yra sumažinti tas e, slengsnės vertės kai kuriems projektams. Man atrodo, kad peržiūrė bus labai svarbus dalykas, nes maži operatoriai įsijungia energetikos gamybą ES ir ateityje mes turėtume džiai sekti, kaip viskas klostosi, kad matytume, kaip viskas vyksta, kai pasirodys e, naujų duomenų. Taip pat mes kur kas aiškiau apibrėžime tai, e, kai, kaip komisija turėtų, kuriems tikslams komisija turėtų naudoti gautus duomenis. Reikia užtikrinti veiksmingumą, ne tik tai paprasčiausiai kaupti duomenis ir e, tokiu būdu bus galima mm, įvertinti, mm, kokios yra problemos, pavyzdžiui, energetikos pasiūlos, paklausos pusėse ir bus galima lengviau priimti sprendimus. E, susijusių su energetikos rinka. Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės mes turime siekti baigti kurti e, vidaus rinką energetikos srityje, užtikrinti atsargų e, saugumą ir taip pat e, tinklo. A, ačiū kolegijai už pateiktą informaciją apie tai, kas įvyko trišalėse dialoguose. O dabar siūlau pereiti prie pranešimo susijusio su saveikios Europinės pagalbos iškvietimo sistemos ECOL dėgymo. Prašome. Thank you, Chair. Dėkui, pirminkė. Sprendimas dėl saveikios ES sistemos yra susijęs su reglamentu dėl taip vadinamo e-call e, skambučio automobiliuose. E, vėliau dar bus priimti kiti sprendimai. Mes dabar žiūrime į pirmus pasiūlymus ir šiandien ES mastu visose e, valstybėse narėse yra numatyta įdėkti tą ekol sistemą ir įsteigti centrus, kurie atsakinėtų į pagalbos e, skambučius. Reikia užtikrinti tarpusavio saveikumą visoje Europos Sąjungoje tokių elektroninių e, e-skambučių srityje. Vienas iš didžiausių prioritetų Europos Sąjungoje susijęs E, su tuo, kad ta sistema transporto priemonėse gali sumažinti nelaimingus atsitikimus keliuose, padėti išvengti rimtų avarijų, taip pat suteikti pagalbą, kai žmonės sužeisti. Jau 2012 metais maždaug 28 tūkstančiai žmonių e, žuvo ir e, sužeista daugiau kaip pusantro milijono žmonių avarijose keliuose. Ir tai e, reiškia ir ekonominę naštą 130 milijardų eurų. Ji įvertinta tokia suma. Kasmet tiek tai kainuoja. Uh, E, e-call sistema gali sutrumti laiką, per kurį sureaguoja pagalbos tarnybos iki maždaug dešimties minučių, nes iškart pagalbos e, tarnybos sureaguotų, netgi jeigu, pavyzdžiui, vairuotojas ar keleivis netenka sąmonės ir negali paskambinti e, pagalbos tarnybos komandos atvyktų 40 procentų, laikas trumpėtų 40 procentų miestų teritorijose ir 50 kaimo teritorijose. E, yra pateikta nedaug pasiūlymų. Pirmasis yra dėl pakeitimų. Pirmasis susijęs su e, tai, kad su data, kuri numatyta komisijos pasiūlymuose, kada pradėtų veikti ta sistema, tai yra 15 metai, bet mes manome, kad tai yra per e, greitai techninės adaptacijos standartų dėgymas. E, E, turės būti apibriežti deleguotuose aktuose ir bus parengta tik tai 14 metų viduryje. Dėl to valstybės narės neturės daug e, laiko įdėkti tas infrastruktūras, o automobilių pramonė taip pat neturės laiko pakankamai prisitaikyti. Aš siūlau atidėti 9 mėnesiams šią datą iki 16 metų birželio. Kitas dalykas, reikia akcentuoti būtinybę užtikrinti vienodas teisės e, visiems, ne tik automobi, e, vairuotams ar keliaiviams automobilių, kalbant apie e, skubes paslaugas. Europos parlamentas jau yra išsakęs kelis kartus reikalavimą, kad reikia užtikrinti galimybę nustatyti buvimo vietą pagal skambutį 112. 2011 metais buvo patvirtinta rezoliucija ir buvo kalbama apie tai, kad tai turėtų būti ištikrinta iki 2013 metų gegužės. Parlamentas taip pat pateikė klausimus žodžius, dėja iki šiol komisija nėra pateikusi pasiūlymų. E-call naudojimas reiškia, kad GNSS vietos nustatymo duomenys gali būti perduoti iš mobiliųjų operatorių į e, tarnybas veikiančias pagal e, skambutį numeris 1112. E, visų e, skubių skambučių, iš visų skubo, skubios pagalbos reikalaujančių skambučių e-call e, sudaro tik 1,7 procentų visų tokių skambučių. Ir reikia tikėtis, kad piliečiams po, pavyzdžiui, eismo įvykių bus suteikta skubi pagalba. Mes turime užsiekti, kad visose valstybėse narėse būtų pakankamai tiksliai uh, E, nustatoma e, vieta buvimo e, skambinančių. Taip pat tie dalykai duos naudos visuomeniai, pasitelkiant GNSS technologijas ir paskaičiuota, kad kiekvienais metais 5,5 milijono skam, iškvietų bus atlikta, bet iš viso skambučių ES pagalbos bus apie 320 milijonų per metus. Jeigu transporto priemonėse e, bus plačiau dėgiama e, e-call iškvieto sistema, bus galima geriau pasinaudoti GNSS egzistuojančią sistemą ir transporto imko komitetų kolegos taip pat pateiks atitinkamus pasiūlymus. Mes turime nusiųsti stiprų signalą komisijai ir aš nuoširdžiai tikiu, kad parlamentas kaip ir praeitie pademonstruos tvirtą poziciją šiuo klausimu ir kad mes pritarsime šiam pranešimui. Kolego Belit. Ačiū. Ačiū pranešėjai, ponia Pilar. Ačiū, pana pirmininkė. Iš tiesų, mes svartysime reglamentą dėl e-call įrangos tipo patvirtinimo, bet tai bus svarstoma vėliau, o dabartinėjame pranešime paliečiami itin aktualūs klausimai, kuriuoms panagrinėti reikėtų daugiau laiko. Iš tiesų, pagalbos tarnybos kurios um, turi savo skambučių prieimimo tinklą, turėtų veikti taip, kad um, į įvykio vietą būtų atvykstama labai greitai. Todėl visiškai pritariu pranešėjai, nes pranešėjai teisingai pastebėjo, kad praėjusiu metu birželį parlamentas priėmė rašytinį pareiškimą, rezoliuciją atitinkamų klausimų, šiuo klausimu patikslinimai, kuriuos siūlo pranešėja, manau, yra tinkami. Pone pirmininkė, yra pora dalykų, kuriuos norėčiau pakomentuoti visgi. Aišku, labai svarbu, kad valstybės narės imtųsi jau šiandien uh, priemonių ir imtųsi jų kaip galima greičiau, kad būtų galima įdėkti papildomą techninę infrastruktūrą, kad e-call e, projektas virstų realybę. Ir kaip pane Karlai teisingai e, pastebėjo, Kaip ponia Valan teisingai pastebėjo, e, skambučių svarba yra labai didelis dalykas, jinai pateikė skaičius, todėl įdėgymas transporto priemonės atitinkamos įrangos turėtų būti spartinamas. Dar vienas dalykas, 2015 m. spalio Um, pirmą dieną komisija numato įgyvendinimą. Tai yra neilgas laikotarpis pasirinkimui skirtas, bet ir todėl kyla klausimas, ar iš tiesų visos valstybės narės bus pajėgios pasirenkti e-call infrastruktūros funkcionavimui per mažiau negu dviejus metus. Ir a, suprantu, dėl ko pranešėjas siūlo valstybėms narėms suteikti dar papildomus devynis mėnesius. Ir manau, kad pati mintis pratesti įgyvendinimo laikotarpį yra gera. Dėl bandomųjų projektų. Dalis jų jau įgyvendinta, dalis dar. Um, vykdoma, bet džiugu, kad komisijos atstovas yra čia ir galės mus informuoti apie bandomųjų projektų uh, įgyvendinimo rezultatus, nes manau tokio įvertinimo pagrindų galėsime ir mes lengviau apsispręsti. Ir trečias dalykas, ponia pirmininkė, kurį norėjau pasakyti, yra štai koks. Norėčiau e, pakalbėti apie pranešėjos um, pasiūlymą išplėsti taikymo sritį. Aišku, Tai leis nustatyti ne tik tai į avariją pakliuvusias transporto priemonės, bet taip pat ir gyventojams pasinaudoti efektyviau um, numeriu 112, nustatant geografinę įvykio vietą aišku, toks taikymos ryties išplėtimas yra sveikintinas dalykas ir ponia Valio jau minėjo, kad e-call sistema uh, bus automobilių papuolusių į eismo įvykius naudojama nelabai plačiai, vien, jie sudarys gal apie 1,2 procentus visų skambučių. Todėl reikėtų vietos nustatymo technologijas įdėkti taip, kad būtų galima nustatyti bet kurio pagalbos numerių skambinančiojo vietą. Ir džiugu, kad tai yra bendro sprendimo prieimimas. Ačiū. Ponas Zuznovskis. Ačiū, pona pirmininkė. Aš taip pat pritariu pranešėjos nuomonei, kad numatoma sistema tikrai bus naudinga ir ji padės geriau išnaudoti GNSS funkciją turinčius mobiliuosius terminalus. Manau, kad pranešime labai tiksliai pasakyta, jog būtina sutvarkyti sprendimo prieimimo procesą atsižvelgiant į aukų poreikius. Bet turime elgtis apdairiai, kad nesusidarytų įspūdis į bėdą pakliuvusias žmonėms, kad už juos bus priimami sprendimai nes jie patenka į sudėtingas situacijas ir jas dera atsižvelgti. Ne tik pranešėja, bet ir kolega, kuris kalbėjo iki manęs, pastebėjo, kad 2015 m. spalio pirmos dienos terminas yra pernelyg ankstyvas. Kiek man žinoma, Europoje veikiančios įvairios sistemos gali nevienoda sparta prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų. Todėl tikrai gali reikėti joms daugiau laiko. Dar vienas dalykas reikia išsiaiškinti, kokios tarnybos turėtų reaguoti į kokios pagalbos skambučius. Ir manau, kad gal atidėti vieneriems metams nereikėtų, bet daugiau laiko reikėtų, kad būtų 100 procentų užtikrintas sklandus sistemos finansavimas, nes ji dar turi būti išbandyta pagalbos tarnybų valstybėse narėse prieš um, užtikrinant šimtaprocentinį finansavimą. Todėl daugiau laiko reikėtų suteikti sistemos įgyvendinimui. Dera pastebėti ir vietos nustatymo problemą. Veikiančios sistemos, kurių pagalba bandoma gelbėti žmonių gyvybės, yra susijusios su daugeliu sudėtingų dalykų. Ir mes turime suvokti ir uh, pažymėti, kad uh, pagalbos centrai taip pat uh, turėtų ir teisinę prasme būti atsakingi už gyvybės gelbėjimo veiksmus. Taigi tikrai sveikinu pranešėją, kuri rengia pranešimą labai aktualiais ir jautriais klausimais. Ir norėčiau dar kartą perspėti, elgtis apdairiai, nemanau, kad reikėtų nu, nusibriežti pernelyg ambicingų tikslų. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis suteikiamas ponui Prodai. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad šis klausimas yra itin svarbus. Na ir akivaizdu, kad egzistuoja tam tikri mechanizmai, kurie leistų išvengti nelaimingo atsitikimo e, keliuose. Pavyzdžiui, gaunant nedelsiant informaciją apie e, kur tas e, nelaimingas atsitikimas įvyko ir apie jo mastus. Taigi dabar jau egzistuoja tokios technologijos, kurios leidžia surinkti tokią informaciją. Tačiau yra visa eilė nelaimingų atsitikimų, kurių atžvilgių tokios informacijos mes negalime gauti e, realiu laiku. O tokia informacija gali būti labai naudinga ir gali būti pateikta tų asmenų, kurie, pavyzdžiui, e, yra tokio nelaimingo e, atsitikimo liudininkai. Mes turime numatyti galimybę e, teikti informaciją apie nelaimingo atsitikimo vietą ir apie jo mastus, taip pat ir mobiliaisiais telefonais. Panaudojant programinę įrangą, kuri leistų automatiškai nustatyti nelaimingo atsitikimo vietą. Galbūt e, būtų galima panaudoti kažkokį kodą, kuris leistų, tarkim, nustatyti nelaimingo atsitikimo e, pobūdį ir jo mastus. Taigi, kitaip tariant, tokio nelaimingo atsitikimo liudininkai turėtų galimybę pateikti informaciją realiu laiku apie patį nelaimingą atsitikimą. Tačiau tokia informacija būtų labai naudinga. Būtų su, su, taigi siūlau sukurti kažkokią specialią programinę įrangą, kuri galėtų būti panaudota, e, pavyzdžiui, mm, išmanaisiais telef, kuri, bu, kuri būtų skirta išmaniesiams telefonams. Ačiū ponui Prodi. Matau, kad komisijos atstovų šiandieną nėra, ne vis dėlto komisijos atstovai atvyko. Prašome. Um, you, Ačiū, ponia pirmininkė. Atsiprašau, kad uh, mes vėlavome, mes būtent uh, šia, tą pačią temą diskutavome ir transporto komitete prieš keletą minučių ir todėl tikriausiai aš negalėsiu atsakyti į visus šiandien iškeltus klausimus ir uh, siūlau uh, jums. Uh, kad komisija pateiktų išsamesnius atsakymus raštu. Dabar dėl pasiūlymų ir komentarų. Bent jau vienas iš jų, kurį girdėjau, yra susijęs su bendruoju pagalbos numeriu 112 ir GNSS funkcija turinčių mobiliųjų terminalų geresnį išnaudojimą. To siekiama pateiktais pakeitimais tam, kad būtų užtikrintas vienodo lygio, užtikrinta vienodo lygio pagalba, nepriklausomai nuo to, ar skambutis atkeliauja iš nukentėjusio automobilio ar iš mobilaus telefono. Tačiau tą padaryti būtų gana sudėtinga dėl technologinių problemų, be to GNSS funkcija mobiliuose telefonuose dėl įvairių priežasčių gali būti išjungta arba naudojasi asmenys mobiliuoju telefonu tam tikrose patalpose, kurių prieimimo signalas yra labai silpnas arba išsiuntimo signalas labai silpnas. Todėl būtų gana sudėtinga užtikrinti vienodo lygio paslaugas. Be to, bendrosios e, pagalbos numeris reglamentuojamas universaliųjų paslaugų direktyva, todėl reikėtų išlaikyti tam tikrą teisinį e, uh, padalymą. Ačiū. Kolegos, labai dėkoju už paramą. Aš manau, kad parlamentas, kaip visada, imasi sudėtingų klausimų, todėl labai dėkinga esu kolegoms už parmą. O komisijai norėčiau pasakyti štai ką. Jūsų pateiktas argumentas naudojamas jau kurį laiką ir jisai mūsų nestebina, tačiau tikimės, kad jeigu bus daugiau pasirižimo bus įmanoma surasti sprendimą, kuris tiktų ir um, pramonės atstovams, telekomunikacijų atstovams, nes nebejotina, kad telekomunikacijų operatoriai gali ir turi padaryti daugiau. Visgi nebejotinai mes kalbėsime šią temą, svarstysime tos klausimus ir tikiu, kad sėkmingai uh, galėsiu baigti pranešimo rengimą ir priimsime atitinkamas išvadas. Ačiū. Pona Valian, noriu visiems priminti, kad pakeitimus galite teikti iki e, lapkričio 7 dienos 12 e, valandos. Ir dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas susijęs su kosmoso stebėjimo ir sekimo programa Kolegos, pranešėja yra ponia Anders Dotan, kuri dėja susirgo ir mes linkime jai kuo greičiau pasveikti. Ji paprašė, kad jo kolega Jonsonas pristatytų parengtą pranešimą. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė o kolegoms tiesiog perskaitysiu Amelijos parengtą pranešimo pristatymo tekstą ir iš karto atsiprašau dėl skaitimo nesklandumų, nes jo nespėjau permesti akimis. Bet tikiu, kad galėsime pasikeisti nuomonėmis. Taigi, Amelija Anderson štai, ką sako gerbėmiai kolegos, dėkuoju Jums už galimybę pristatyti pranešimą dėl Europos kosmoso stebėjimų ir sėkimo paramos programos. Norėčiau priminti, kad šią programą siekiame sukurti europinius pajėgumus stebėti kosmosą ir kad kosmoso stebėjimo ir sėkimo programa STT turėtų užtikrinti sklandesnį įvairių infra, e, infrastruktūros operatorių darbą, stebint ir pranešant apie šiukšlės kosmose. Daug kas, aišku, pramonės požiūrių priklausys nuo kosmoso infrastruktūros. Ir tai ypač aktualu, norint užtikrinti Europos kosmoso ilgalaikį stebėjimą ne, nemažiau svarbu vaidmenį stebėjimo kontekste suvartos EGNOS ir Galileo programos. Ir komisija todėl turėtų galvoti, kaip um, bendrai panaudoti turimus dabar išteklius ir technologijas, kuriomis naudojasi valstybės narės, kad būtų sumažinti kaštai. Taip pat um, noriu pasiūlyti, kaip atsižvelgti į esos ir dalyvaujančiųjų valstybių veiksmų suderinamumą Tai yra 28 pakeitimas. ESA e yra vienintelė tikrai reikiamus įgūdžius ir žinias turinti struktūra europinių lygių, bet ESA negali kontroliuoti visos programos įgyvendinimo, tačiau turėtų prisidėti teikdama specialistus ir žinias bei duomenis. Dar vienas dalykas tai yra trečiojo straipsnio pirmosios dalies A punktas. Savo pasiūlyme 15 pakeitime siūlau išbraukti nuorodą į naudojamus jutiklius, kad būtų išvengta uh, dviprasmiškumo, ką reiškia naudojami jutikliai. Ir kad ateityje dėgiami jutikliai taip pat galėtų būti eso sėkmingai naudojami. Dabar e, ketvirtasis straipsnis ir funkcijų, funkcijos bei paslaugos. Komisija siūlo nepakankamai ir aš siūlau įtraukti papildomas paslaugas, kurios esos nuomonė dėrėtų įtraukti tam, kad mes galėtume ateityje tobulinti sistemą, jeigu kiltų toks po, poreikis iš vartotojų ar verslo pusės. Paslaugos turėtų apimti ir viešai prieinamą katalogą kuriame būtų pateiktas sąrašas kosmose skraidančių objektų ir ESA taip pat naudotųsi dabartinę dviejų eilučių elementų modelių, kuris yra siūlomas ir kurį naudoja Junktinės Amerikos valstijas. Bet <clears throat> kitas dalykas, kurį reikia patikslinti, kaip bus panaudojamos lėšos. Sep 70 milijonų eurų o, turės būti išleista 11 straipsnio reikmėms. Apie tai kalbu, pranešėja kalba 30 straipsnė. Komisija nenumatė visų galimų finansavimo išteklių, turiu galvoje Horizontas 2020 Galilėjo ir Enisos programas. Nebejotinai, kad šią temą reikės ateityje aptarti dar su kolegomis, bet noriu dar priminti, kad ypač vidaus saugumo požiūrių yra aktualu apsaugoti gyvybiškai svarbę infrastruktūrą. Kosmos, su kosmosu susijusi infrastruktūra ir programinė įranga bei prietaikos e, įgyja vis didesnę svarbą. Tokia yra dabartinė tikrovė, nors ta tikrovė galbūt ir nesuformuluota dokumente. O turint tokį biudžetą būtų sunku tikėtis šimtaprocentinio saugumo užtikrinimo. Todėl reikėtų bendrajame finansavimo kontekste numatyti um, aiškius finansavimo šaltinius. Nes bendras tikslas turėtų būti ilgalaikė gerai veikianti Europinė kosmoso stebėjimo ir sekimo sistema. Todėl a, siūloma, kad jutiklių pagalba būtų na, analizuojami duomenys ir STT a, paslaugos, kurios yra trečiajame straipsnėje, bet to 19 pakeitimas numato kai kurios veiksmus, kurių turės imtis komisija pagal daugiametę programą. Toliau pranešėja sako, kad labai svarbu, kad Europos parlamentas galėtų įvertinti daugiamečių veiksmų programą, pasinaudojant deleguotojų teisės aktų procedūrą, kaip minima 21 pakeitime dėl šeštojo straipsnio. Ačiū visiems. Taip baigė savo pristatymą pranešėja. Ačiū kolegai, kuris kalbėjo ponios Anders Dotter vardu. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Macikovič. Dėkuoju, pirmininkė. Aš esu EPP šešėlė pranešė dėl kosmoso stebimų ir sekimų programos. Mes visi esame priklausomi nuo kosmoso infrastruktūros, jeigu uh, Mm, sakysime, kad ne, tai turime suprasti, kad mūsų mobiliai telefonai neveiks. Pranešimo projekte patikslinti kai kurie dalykai, lyginant su pirminių komisijos pasiūlymu. Tačiau, mano nuomonė, reikėtų mums dar daugiau padirbėti, kad galėtume užsitikrinti realią sėkmę. Man svarbiausi klausimai, kurie dar turėtų būti išspręsti, yra šie. Pirmiausiai, neiškumas dėl e, finansavimo, dėl biudžeto pranešėja e, siūlo papildomai 70 milijonų pagrindiniam teisės aktui, bet nematau jokio verslo plano, kuris pateisintų e, šią sumą. Programos neaiškia ateitis man taip pat kelia e, susirūpinimą. Jeigu mes e, nekonkretizuosime, e, tai bus kaip su Kopernikus programa ir mes vargu ar galėsime baigti nagrinėti šį klausimą iki mūsų kadencijos pabaigos. Net jeigu ir Kartais atrodo, kad mes statome vežimą prieš uh, arklį. Kolega Karvaljo yra nuomonės pranešės biudžeto komitete. Man atrodo, kad mes turėtume labai atidžiai pasvarsyti, reikia balsuoti kitą savaitę. Norėčiau taip pat akcentuoti, kaip uh, svarbu finansavimo klausimą iš programos Horizontas 2020. E, Horizontas 2020 turi būti naudojamas e, mokslinio tyrimo e, veiklos finansavimui, kai tai atlieka MVI ir panašios įmonės. Mes turime galvoti, kokia bus struktūra, kokios, kokie tikslai ir turime užtikrinti, kad Lėšos, kurios bus skirtos šiai programai, bus siemos su konkrečiais veiksmais. Mes turime e, konkretizuoti labiau komisijos pasiūlymą. Aš suprantu, kad bus labai suti, sunku dėrėtis su taryba, kuri gal tokio konkretumo ir nenorės, bet mes nuo pat pradžių turime siekti daugiau tam, kad galiausiai užsitikrintume gerą rezultatą. Taip pat turime kelti klausimą kurios valstybės narės prisijungs prie konsorciumo ir kai tai a, sąlygos jų veiksmus ir tikslus mes neturėtume taip pat ir durų užverti. Manau, kad tai yra pagrindiniai diskusijų klausimai ir tikiu, kad tai, kaip sprendžiama duomenų politikos klausimas e, pranešime, E, turėtų užtikrinti pasitikėjimą iš valstybių narių pusės. Manau, kad padiskuosime šio klausimu ir ateityje. Taip pat noriu paprašyti, kad jūs paremtumėte mano pakeitimus ir e, tikiuosi, kad e, 13 lapkričio mes priimsime sprendimą. Prodi. Ačiū pirmininkė. Laikausi nuomonės, kad e, ši STT programa yra labai svarbi, galvojant apie ES interesus kosmoso politikoje. Todėl, kad e, ji leistų ES prisilyginti JAV e, tyrimų ir plėtros srityje. O tai turėtų teigiamų pasiekmių mūsų pramonėms, kurios nepasižymi konkurencingumu globalių mastu tai leistų sėsti prie dėrybų stalo dėl transatlantinių sutarčių, turint svarbę, svaresnį balsą, bei prisidėti prie užimtumo didelės specializacijos rytyje. Programos poveikis asmenų saugumui aplinkai ir komunikacijai yra akivaizdus. Kosmoso infrastruktūros priežiūra ir kontrolė turi būti vykdoma atsižvelgiant į vis didesnį kosmoso politikos svarbumą ateityje. Kokį finansavimą reikia numatyti programai? Pradžioje atrodė, kad finansavimas turėjo būti numatytas per Horizontas 2020 programą, vėliau per Galilėjo programą, dabar atrodo per Kopernikus, tačiau iki šiol neaišku, ar ši iniciatyva išvys dienos šviesą ir kaip ji bus finansuojama. Pranešėja teisingai pasielgia pranešime nurodydama, kad iniciatyvai reikia 70 milijonų eurų. Tokia suma nėra didelė, galvojant apie tą finansavimo priemonių įvairovę skirtą plėtrai užtikrinti. Aš esu pateikęs pakeitimų, kurie yra skirti geriau apibriežti draudėjų, kurie draudžia palidovų paleidimo riziką vaidmenį. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų susidūrus palidovams turėtų būti skatinamas, panašiai kaip automobilių, traukinių, laivų ar kitos viešojo interesų infrastruktūros draudimas. toks draudimas galėtų būti skirtas ir kitokiai rizikai padengti. Pavyzdžiui, rizikai, kuri yra susijusi su saulės audromis. Turiu paminėti, kad optinių priemonių naudojimas, teleskopų naudojimas yra sveikintinas dalykas, todėl kad leis nustatyti netgi toliausiai nutolusių objektų vietą nes e, e, vis dažniau e, mūsų palydovai yra nutolę nuo Žemės paviršiaus. Be to nesu iki galo įsitikinęs, kokį vaidmenį galėtų vaidinti ESA šioje programoje. Tačiau šis klausimas turėtų būti sprendžiamas horizontaliai visų kosmoso programų atžvilgių. Arba reikėtų imtis konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, Reikėtų įsteigti aukštų lygio ad hoc darbo grupę, kuri nustatys ES ir ESA agentūros ryšius artimiausiams 25 metams. ENISA agentūra rūpinasi tinklų ir informacijos sauga, tad jos vaidmenį galėtume priimti domėn. Kadangi, mano nuomonė, Šioje programoje reikia pabrėžti ne tik tai duomenų išbaigtumo, bet ir jų saugumo aspektus. Dėkoju. Ačiū kolegai Prodi. Dabar žodis kolegai Johnson. Ne, Glante. Ja, Labai ačiū trumpai. Pritariu ponui Prodi ir kitiems. Man taip pat kelia susirūpinimo finansavimo dalykai. Ir iš vienos pusės egzistuoja Egnos Kopernikos Galilėjo struktūros, reikia nepamiršti ir jų, bet jeigu mes paimsime finansavimą iš jų tų programų, tai sukelsime joms pavojų. Uh, Komisija siekia lankstumo, bet iš kur ateis pinigai? Nėra kol kas finansinės perspektyvos, nesuderintas biudžetas horizontui 2020. Jeigu mes norime ką nors iš tikrųjų pasiekti, tai turime užsitikrinti lankstumą, taigi nesu visai tikras, kaip tai turėtų atrodyti. Kitas pastebėjimas. Dėl technologijų Mums reikia e, užtikrinti stipresnį ryšį su moksliniais tyrimais, e, nes žiūrime į įvairius e, elementus, e, net karinius dalykus kaip raketos, taip pat palidovai. Mes turime mm, suvokti, kad dydž, dydis taip pat gali kelti pavojų, nors ir nedideli, pavyzdžiui, dydžių pokyčiai ir reikia daryti ryšį su programa Horizontas 2020. Man atrodo, jau atsisakėme minties siekti identifikuoti bet kokį objektą esantį kosmose, bet turime galvoti, ką daryti toliau su įvairiais projektais. Dabar parlamente mes galbūt galėtume daugiau galvoti apie e, pirmiausiai kosmoso šiukšlės ir e, apie taip pat skirti dėmesio palidovų duomenų pripažinimui. Aš taip pat pateiksiu savo ruoštų pakeitimų. Ačiū dabar žodis ponui Karvalijo. Poniai Karvalijo. Ačiū. Ačiū pranešėjai už parengtą pranešimą kai kurie klausimai, kuriuos identifikavo kolegos, yra susijęs su biudžetu. Esame parengę savo nuomonės projektą biudžeto komitete ir jo tenai aš pateikiau du pakeitimus e, kuriuos ketinu pristatyti ir įtre komitete. Vienas dalykas yra susijęs su pačiu biudžetu, kad e, teisės akte nėra numatyta konkreti suma šiai programai. Todėl siūlau pakeitimą, kad būtų numatyta kažkokia maksimali 70 milijonų e, suma ST, SST programai įgyvendinti. Toliau dėl e, kito dalyko neaišku, iš kur bus paimtas tas finansavimas. Ir šiuo atžvilgiu pateikiau pakeitimo pasiūlymą, pagal kurį tiek Galilėjo, tiek Kopernikos programos būtų naudotos kaip finansavimo šaltinis. E, toliau vidaus saugumo e, fondas taip pat turėtų prisidėti prie klausimų, kurie yra susijęs su saugumu, o horizontas 2020 lėšos E, e, būtų skirtos tik tai tokioms rytims, kurios yra susijusios su tyrimu. Tyrimais, taigi kosmosų tyrimai galėtų būti finansuojami iš Horizontas 2020 programos. Aš pristatysiu šios pakeitimus taip pat ir ITRE komitete. Dėkoju, ar komisijos atstovai norėtų papildyti diskusijas? Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija neturi rimtesnių pastabų. Šiuo metu tik noriu pateikti vieną tokį pastebėjimą su juo, jumi, pasidalyti su jumis. Pateikti pakeitimai rodo, kad itin rūpi šios programos finansavimo klausimas. Mums jis rūpi taip pat. Komisijai kyla štai kokia mintis ar a, nuoroda į maksimumą neturėtų būti ilgalaikės perspektyvos požiūrio taip pat kvalifikuojama kaip minimalus finansavimas. Tiesiog mes norėjome va, tą mintimį su jumis pasidalinti ir tiek iš mano pusės ačiū. Grazie. Allora, la parola... Ačiū suteiksiu žodį ponui Johnson, kad jis užbaigtų diskusijas. Taip, ponė pirmininkė, Amelijos vardu noriu padėkoti už pastabas Gaila, kad ji negalėjo šiandien dalyvauti, bet ji gaus visas pastabas raštų ir galės e, tolesnėse diskusijose sklandžiai dalyvauti. Ir taip pat e, dėl ALDE frakcijos šešėlinio pranešėjos pastebėjimo noriu pasakyti, kad taip, finansavimo klausimai yra labai aktualūs. Aš nebejotinai šią mintį perdusiu Amelijai ir tikiu, kad susitikusi su šešėliniais pranešėjais jis sugebės ne tik vaisingai padiskutuoti, bet taip pat ir surasti finansavimo klausimo sprendimo galimybės. Ačiū. Ačiū kolegai Johnson. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki trečiadienio 13. E, E, lapkričio vidudienio. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir primenu, kad kitas mūsų posėdis įvyks e, e, lapkričio 7 dieną nuo 9 iki 12. Tai bus bendras posėdis kartu su Envi komitetu. O kitas mūsų tikrasis posėdis įvyks 27 lapkričio. Ačiū visiems už darbus. Šiandieną juos baigiame anksčiau. Taigi, iki pasimatymo, iki kitų kartų.